pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtoji pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuonioliktoji pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Keturioliktoji pastraipa, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 15 pastraipa kas už, prieš, susilaikė pritarta. 16 pastraipa, trečias pakeitimas. Prašom balsuoti kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dabar pereiname prie 16 pastraipos, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar balsuosime dėl 18 pastraipos, kas už, prieš, susilaikė pritarta Norėčiau pasitikrinti, balsuokime dėl 18 pastraipos. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 24 pastraipa, dvi dalys. Pirmoji, kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 27 pastraipa kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 28 pastraipa kas už, kas prieš susilaikė pritarta. E konstatuojamai dalis dvi dalys už pirmąją kas už, prieš susilaikė pritarta, antroji dalis kas už, susilaikė, at... pritarta. Pasitikrinsime dėl E konstatuojamosios dalies, antrosios dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktoji konceptuojami dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime. V konstatuojamoji dalis. V konstatuojami dalis, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Pritarta. Jūs buvote teisūs. Dabar balsuosime dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. On... Toliau pasiūlymas dėl šešių rezoliucijos pasiūlymų. E, politinis sprendimas dėl piratavimo prie Somalio krantų. E, taigi penkios frakcijos pas, pateikė pasiūlymą, devintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dvyliktasis pakeitimas. Balsuojame. Dėl dvyliktojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Taip pat atmesta. Toliau. Ketvirtoji pastraipa. Dalimis. Dvi dalys. Vardinis balsavimas dėl abiejų. Pradedame balsuoti dėl pirmos dalies. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis. Ar galime balsuoti? Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl šeštosios pastraipos, kas už šeš... atsiprašau, aštuntosios pastraipos, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Vienuoliktoji pastraipa, vardinis balsavimas, prašom balsuoti dėl vienuoliktosios pastraipos. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis pakeitimas, taip pat vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Tryliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. Dabar balsuojame dėl bendro pasiūlymo rezoliucijai. Balsavimas yra vardinis. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kitas klausimas. Šešių frakcijų pasiūlymas dėl rezoliucijų e, aplinka be tabako dūmų. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę. Man regis, turėsime pasitikrinti dėl pirmojo pakeitimo. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Septintoji pastraipa. Kas už? Prieš. Prieš susilaikė, patvirtinta. Devintoji pastraipa, dalimis, trys dalys, visos pagal vardinį balsavimą. Pirmoji dalis. Balsuome dėl pirmosios dalies, devintai pastraipai. Mes peršokome septintą straipsnį. Mes ką tik dėl uh, jo balsavome ir patvirtinome. Dabar balsuojame dėl pirmosios devintosios pastraipos dalies ir dabar balsavimą jau baigėme. Patvirtinta. Antroji dalis. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečioji dalis atkrenta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Dėl trečiojo nebalsuojame vardiniu būdu. Dar kartą klausiu, kas už jį? Pakelkite rankas. Prieš. Noriu aiškiai pasakyti kolegos, Ankstesnės pastraipos trečioji dalis atkrito, taigi dėl jos nebalsavome, o dabar bandome balsuoti dėl trečiojo pakeitimo dešimtai pastraipai ir balsuojame pakeldami rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Ačiū. Ponia Vortman Kol? Part... Pirmininkė, antroji dalis buvo patvirtinta. Ji buvo atmesta, dėl to trečioji dalis atkrito ir dėl to perėjome prie kito balsavimo. Dabar bandome pereiti prie 13 pastraipos, antras, ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kitas, 18 pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo rezoliucijai. Balsavimas yra vardinis, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kitas klausimas - balsavimas dėl trijų pasiūlymų dėl rezoliucijų atnaujintų Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimas ir įgyvendinimas. Balsuome dėl bendro keturių frakcijų pasiūlymo rezoliucijai. Nėra pateikta pakeitimų, taigi balsuojame, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kitas pasiūlymas dėl šešių pasiūlymų rezoliucijom, maisto žemė ūkio organizacijos aukščiausio lygio susitikimas, penkios frakcijos pateikė pasiūlymą dėl rezoliucijos, balsuosime vardiniu būdu, prašom balsuoti dėl bendros rezoliucijos. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dėkoju kolegoms